So once more, my dear colleagues, let me open. A... Uh, Kolegos, leiskite pradėti popietinę mūsų posėdžio dalį. Pirmasis mūsų darbo atvarkės punktas yra dvyliktasis. Tai yra Karl Schlitter pranešimas apie nanomedžiagų reglamentavimo aspektus. Norėčiau kreiptis į Karl, ar jūs norėtumėte tarti žodį, ar galėtume pereiti prie balsavimo. Prašom. Ačiū. Turbūt pastebėjote, kad tai yra naujas klausimas dėl to, kad frakcijoms buvo sudėtinga suderinti savo pozicijas. Dėrybos buvo sudėtingos, nes iš pradžio mes sutardavome, po to nebesutardavome, reikėdavo daryti pakeitimus, taigi buvo sudėtinga rasti bendrą visiems priimtina pozicija. Ir taip yra dėl to, kad klausimas yra naujas. Tačiau aš tikiuosi, kad kompromisiniai pakeitimai bus primtini. Ir visai neseniai išgirdau, kad liberalai nepritars 19 arba konsoliduotam 19 pakeitimui ir tektų dėl to apgailę stauti nes jeigu mes nieko nepasakysime apie komisijos komunikatą ir teisėkuros poreikius, tai pasikeis patys pranešimo principai. Taigi Norėčiau, kad kolegos atkreiptų dėmesį į 19 kompromisinį pakeitimą, nes iš pradžių pritarimas jam buvo platus, nes jeigu, ir jeigu dabar visi atsijimsime savo pradinę poziciją, tai nebus labai gerai. Siūlyčiau pereiti prie balsavimo ir jeigu mes pritarsime konsoliduotėms ir kompromisiniams pakeitimams, tai balsavimas baigsis greitai. Ir rezultatas bus geras. Tačiau iš esmės turiu pasakyti, kad pranešimas dabar yra šiek tiek neutralesnis negu iš pradžių buvo planuota. Taigi aš tikiuosi, kad mes pritarsime kompromisiniams ir konsoliduotėms pakeitimams ir tai pasiūs labai aiškia labai aiškų signalą iš Europos parlamento pusės. Ačiū. Now... Dėkoju. Siūlyčiau pereiti prie balsavimo procedūros. Pasiruoškite savo balsavimo korteles ir balsavimo sąrašus. Ir pradėkime nuo pirmo ir antro kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas ir septintas kompromisiniai pakeitimai. Kas už? Prieš? susilaikė priimta. Aštuntas konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė priimta. 11 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 konsoliduotas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 13 konsoliduoto pakeitimo. Balsuoti baigiame. 19 už, 10 prieš, priimta. 14 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 konsoliduotas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 16 kompromisinis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 17 konsoliduotas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 18 konsoliduotas kas už. Prieš prieš, susilaikė, priimta. 19 konsoliduotas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 19 konsoliduoto pakeitimo. Aš esu labai kantrus. Dar skirsiu Jums keletą sekundžių balsuoti. Deja, balsavimas baigtas. 17 už, 13 prieš, priimta. 20 konsoliduotas kas už, prieš, susilaikė. Aš manau, kad ta pati dauguma Priimta. 21 kompromisinis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 22 konsoliduotas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 23 konsoliduotas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 24 konsoliduotas kas už. Prieš Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 24 konsoliduoto pakeitimo. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 17 už, 13 prieš, priimta. 25 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 konsoliduotas kas už, prieš prieš, susilaikę, priimta. 27 konsoliduotas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 28 konsoliduotas pakeitimas buvo atsiimtas, 29 konsoliduotas kas už, prieš, Pasitikrinkime. 29 konsoliduotas pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Ta pati dauguma 17 už, 13 prieš priimta. 30 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 32. Kompromisinis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. 33. Kompromisinis kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 34. Kompromisinis kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 35. Konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš prieš. Aš manau, kad bus ta pati dauguma, bet turime pasitikrinti. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 35 konsoliduoto pakeitimo. Balsavimas baigtas. 17 už, 13 prieš priimta. Kągi, perikime prie pakeitimų, kurie atkrenta dėl to, kad buvo priimta konsoliduotėms ir kompromisiniams pakeitimams. Ir dabar balsuosime už employment 7 pakeitimą. Penktame puslapyje rasite šį pakeitimą, taigi kas už, prieš, susilaikę, priimta. 90. Pakeitimas Vestland. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsuosime dėl 90 pakeitimo. Manau, kad 17 bus už, 14 prieš. Dėl darbo tvarkos. Na, labai gaila, norėčiau balsuoti, tačiau dingo mano kortelė. Nuėjau pasižiūrėti aukštų žemiau, ten kortelės nebuvo, paprašiau techninės tarnybos, kad man padarytų naują, labai norėčiau balsuoti, bet dėja dėl kortelės negaliu. Light, uh, but my, my, my German is very... Aš atsiprašau, vokiškai nelabai suprantu, bet supratau, kad turite problemų dėl savo balsavimo kortelės. Atrodo, kad jos nebeturite. Bet tai turbūt asmeninė problema. You, you can, you can have additional card if it's possible. Or... Jeigu galima, pasistengkite gauti kitą kortelę. Aš manau, kad yra tokių techninių galimybių. No. She's, she's present, but, but we have had precedents few times. I'm... Aš atsiprašau, tačiau toks precedentas yra buvęs jau ir anksčiau. Aš atsiprašau, bet e, egzistuoja tam tikros taisyklės. Jeigu norite pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių, pakelkite ranką ir nerėkite tiesiog iš savo vietos. Mūsų posėdis yra paskutinis ir mes jau esame sutarę dėl elektroninio balsavimo procedūrų ir dėl rankų kelimo. Taigi, balsavome dėl 90 Westland pakeitimo. 17 už, 14 prieš priimta. 78 Šliter pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 79. Kas už? Prieš. Susilaikė. 17 už, 14 turbūt prieš. Pasitikrinkime. Oh, there is one additional member present. Numbers will be. Atėjo dar vienas narys turbūt 17 bus už, 15 prieš. Balsavimas baigtas, 16 už, 15 prieš. Priimta. 68 sferė yra pakeitimas, kas už? Kas prieš? Dar kartelį tik tai kelias rankas mačiau pakeltas. Taigi pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. 68 pakeitimas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. 16 už, 17 prieš, Sveiki atvykusi ponė Gutierės Kortinis. Šliter pakeitimas 80. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Everybody had voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas 17 už, 16 prieš. Priimta. 81 šliter pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinsime balsuodami elektroniniu būdu, balsuokime, balsavimas baigtas, 16 už, 17 prieš, atmesta. Manau, kad vicepirmininkas Bloklendas yra labai svarbus asmo dabar. Employment trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Employment dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 82 šliter pakeitimas. Kas už? prieš. Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 82 šliter pateikto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Turbūt visi spėjote balsuoti. 19 už, 16 prieš, priimta. Employment 13. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Dauguma atrodo bus kitokia dabar. Pasitikrinkime ir balsuokime elektroniniu būdu. Employment 13 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 13 prieš priimta. Employment 14. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš priimta. 88 sinat pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 21 už, 13 prieš priimta. 106 teriai yra pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 17 už, 16 prieš priimta. 93 kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 21 už, 13 prieš priimta. 94 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96-97 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 98 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime, balsuosime dėl 98 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 9 už, 24 prieš, Atmesta. 101. Ponios Rys. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 102. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 103. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Employment 16 kas už, prieš, susilaikė, priimta, kitas pakeitimas atkrinta. Pirmas sartori pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar peršokime į devintąjį puslapį. Turime du identiškus pakeitimus 19 ir 20. 19 ir 20. Mm, čia turbūt parašyta, kad atkrinta dėl to, kad buvo pritarta konsoliduotam 28 pakeitimui, tačiau jam nebuvo pritarta. Taigi mes turime balsuoti dėl 19-20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl 31 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš priimta. 34 šliter pakeitimas, kas už? Prieš. Ta pati situacija, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš priimta. 35. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 43 šliter pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikslinsime 43 šliter pakeitimas. Balsavimas baigtas. 30 už, 5 prieš, priimta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 17 už, 18 prieš atmestą. Pono Bloklando sprendimo 45. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuokime dėl 45 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 17 už, 17 prieš, atmesta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaikė, Pasitikrinsime, balsuosime elektroniniu būdu. Galime balsuoti. Balsuoti baigiame. 17 už, 18 prieš atmesta. 48 šliterkas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė priimta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė priimta. 53 kas už, prieš, susilaikė priimta. galutinis balsavimas dėl pakeisto pranešimo projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 21 už, 14 prieš, priimta. Dėkoju pranešėjų Karl Schlitter. Sveikinu jį. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, 14. Komitologija, reglamento dėl cheminių medžiagų registracijos įvertinimo autorizacijos ir apribojimų, 17 priedas. Aš norėčiau suteikti žodį ponui Gydo Sakonė, jeigu tai yra būtina. Po to mes turėsime balsuoti dėl žodinio klausimo ir dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Gydo, žodis jums. My dear colleagues, please, we Kolegos, mes turime nagrinėti kitą klausimą, taigi kolegos, leiskite Gido Sakonį padaryti savo pranešimą ramiai. Taigi Gido, prašau. Ačiū. Manau, kad šios Mūsų prisimtos iniciatyvos dėka mes kaip tik ir suvaidiname tą vaidmenį, kuris mums tenka, o būtent mes sekame, kad ryč būtų tinkamai taikoma. Vasario mėnesį, kaip jūs žinote, Europos komisija paskelbė sprendimą po komitologijos procedūros dėl nuostatų susijusių su REACH įgyvendinimu. Septintajame priede atsiras buvęs direktyvos pirmasis priedas 76 metų. 796 direktyvos pirmasis priedas, kur kalbama apie patekimą į rinką pavojingų cheminių medžiagų. Šis sprendimas buvo priimtas Europos komisijoje, bet kitų medžiagų kurioms taikomas šis dokumentas, jeigu neklystų, yra numatoma taikyti tam tikrus apribojimus ir asbesto skaiduloms, nes jų pavojingas pobūdis yra žinomas. Ne pirmą kartą tai nutinka. Komisija numato visą eilę išimčių, valstybės narės to būdu gali tų išimčių uh, prašyti, jeigu atitinka tam tikras saugumo sąlygas jų prašymai. Ir jeigu egzistuoja reikiama įranga, kur naudojamas chloras ir kur naudojamos tam tikros diafragmos ir tam tikros skaidulos, krizotilinėmis vadinamos. Taigi tai yra naujas dalykas lyginant su senaja direktyva. 2011 vyks šio dokumento peržiūra. Tačiau ateityje bus siūloma tas išimtis panaikinti, tačiau tiesiogiai to pasakyta nėra. Mes tarėme su visomis frakcijomis ir sutarėme dėl to, kad teiksime rezoliucijos siūlymą, kuriame sakysime, jog mes nesipriešiname komisijos siūlymui, tačiau Mes komisijos prašome per artimiausius metus įgyvendinti tam tikras nuostatas, kurių dėka iki 2015 metų būtų visiškai uždrausta panašias medžiagas naudoti mes numatome taip vadinamąjį facing out susijusi su asbesto naudojimu ir siūlome, kad atsirastų pakaitiniai produktai, kad asbestas naudojimas nebebūtų. Kai kurie iš tų pakaitinių produktų, pakaitinių medžiagų jau yra sėkmingai naudojami ir pakeičia asbestų skaidulas. Klausimas svarbiausias būtų toks, o kaip bus išardomi tie statiniai ar įranga, kur asbesto jau yra. Tai nėra labai paprastas gyveninti dalykas. Tačiau mes būtent šią nuostatą pabrėžėme savo dokumente ir norime gauti komisijos atsakymą. Su komisijos atstovais pastaruoju metu buvom susitikę. Norėtume sužinoti, ar komisija parems mus, e, kai teikime šį būtent siūlymą. Dėkoju. Thank you very, very much indeed. Uh, so, uh, there are here some... Labai jums ačiū galime pagirti koordinatorius, šešėliniai pranešėjai John Bowis ir kolegė. Sorry. D'accordo. Okay. okay. Ah. Ar jūs sutinkate? Jeigu teisingai suprantu, jūs pritarite. Gerai. Ponas Mucekijo. Na, norėčiau tik keletą žodžių pridurti. Pridėtamas šį beitą prie to, ko sakė kolega John Bowis. Pastaruo metu aš iš tiesų dalyvavau daugelį sustikimų susijusių su asbestu, girdėjau skaičių ir informacijos, kuri gali pasirodyti tikrai dramatiška. Pastaruoju metu buvo pastebėta mirties atveju dėl asbestų, o 2018-aisiais, sako, bus pasiektas tokių mirčių atvejų pikas tai yra pasiekmė neatsakingos kažkada vykdytos politikos ir kenčia žmonės, kurie su asbestu turėjo dirbti arba kurie tiesiog, kuriem teko dirbti toje aplinkoje, kur asbesto yra. Taigi, pono, ponui Sakodį norėčiau pasakyti, kad mes balsuosime ir mes turėtume pasakyti, kad mums yra svarbu, kad iš šio košmaro būtų siekiama išeiti pagaliau, nes šis košmaras sugriovė tūkstančius žmonių gyvenimų. Tai rasbeso turbūt atsisakoma ateityje. Mums čia tenka moralinė atsakomybė užtikrinti, kad taip įvyktų. Parlamentas, atsižvelgiant į tai, ką sakė ponas Sakonį, manau, čia turi tikrai didžiulę atsakomybę. Tai yra moralinė atsakomybė ginti mūsų pozicijas. Dėkui. Thank you very much indeed, Mr. Prodi. Dėkoju, ponas Prodi. Sono sorpreso perché questo dibattito. Pone pirmininkė, mane stebina tai, kad, šis, kad, kad šios diskusijos yra, na sakyčiau, italų kolegų pašnekesys. Norėčiau vis tik pabrėžti keletą aspektų, kurie nėra susiję vien tik su asbesto pasiekmėmis, ar ne, tai yra susiję ne tik su tais žmonėmis, kurie tiesiogiai kontaktavo su azvestu, tačiau norėčiau paminėti jų šeimos narius. Pavyzdžiui, jeigu iš darbo grįžusių žmogaus dirbusių su asbestu kombinezoną valo kažkas iš šeimos narių, tai jis yra lygiai tiek pat nukentėjęs nuo asbesto, kaip ir tas žmogus, kur tiesiogiai su, su, jų, su ta medžiaga dirbo. Tad manyčiau, kad reikia kelti klausimą dėl ilgalaikių sprendimų dėl sprendimų, kurių tikslas bus ne tik asbesto atsisakymas, tačiau reikia užtikrinti, kad neliktų jokių silikatų, tų smulkiųjų dalelių, nes tos smulkiosios dalelės gali pasiekti labai giliai dirbančių su jais žmonių kvepavimo takus. Visi cemento ir asbesto produktai turi būti apdorojami taip, kad skaidulos būtų visiškai susmulkintos ir kad jų įdėjimas į e, cementą neturėtų tokio sveikatos ardomojo poveikio. Tos skaidulos gali, aišku, patekti ir į orą ir jame būti. Na, o tiesiog pašalinimas, išmetimas į savartyną tų medžiagų problemo, problemos neišspręs. Manyčiau, kad šios medžiagos turi būti vitrifikuojamos. Tik taip galėsim problemą išspręsti. Dėkuoju, Karl Schlitter, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Klausimėlis, kuris būtų skirtas komisijai. Kada Europos komisija pagaliau pateiks siūlymą dėl statybų atliekų. Mes laukiame jau seniai to pasiūlymo. Dėkui. Yeah, no one, no one on Daugiau nėra norinčių pasisakyti. Taigi suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Klaus Perent. Prašom. Um, much, uh, like thank... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Sakoniu už jo nuveiktą darbą, peržiūrint komisijos reglamento projektą, taip pat ir už rezoliuciją, kurią jis parengė. Norėčiau Jūs patikinti, kad komisija niekuomet neketino susilpninti dabar egzistuojančių apribojimų ir draudimų. Ir mes visiškai pritarėme Europos parlamento tikslui, siekiant visiškai atsisakyti asbesto. Uh, Reglamento projektas perkelia senesnius apribojimus, kurie buvo priimti per pastaruosius 30 metų 76-76. Taigi mes peržiūrėjome formuluotas draugės su valstybėmis narėmis ir pritaikėme jas prie naujos teisinės aplinkos, jas patikslinome ir išlygos, kurias minėjo ponas Šliter, Išlygos dėl diafragmų jau egzistavo ankstesnėse taisyklėse. Mes peržiūrėjome tas taisyklės 2006-2007 metais kartu su valstybėmis narėmis, su suinteresuotomomis institucijomis, įmonėmis. Suinteresuotos šalis mums atsiuntė savo komentarus, taigi tos taisyklės nesusilpnina anksčiau galiojusių taisyklių. 2011 metais bus atlikta nauja peržiūra, nes mes žinome, kad įmonės vis dar dirba ieškodamos asbesto pakaitalų. Mes taip pat nagrinėjome atliekų klausimą. Ponas Prodi apie tai užsiminė. Įmonės pateikė informaciją, kad šio proceso metu susidarančios atliekos yra transformuojamos, smulkinamos ir paverčiamos į kitas medžiagas. Pona Šliuter taip pat pateikė klausimą, aš jį perduosiu savo kolegoms aplinkosaugos generalinėme direktorate. Į jį tiesiog negaliu atsakyti, bet galiu Jūs patikinti, kad su kolegomis atsakysime į Jūsų užduotą klausimą. Thank you very much indeed. So, uh... Dėkoju. Manau, kad dabar galime pereiti prie balsavimo dėl žodžiu pateikto klausimo ir rezoliucijos projekto, o ne dar ponas Sakonė norėtų pasisakyti. Aš norėjau tiesiog pabrėžti tą aspektą, kur jo nepaminėjau savo įvadiniam pasisakymę. Aš nepritariau toms išimtims dėl keturiose ES valstybėse narėse esančių šešių valymo įrenginių vietų. Aš manau, jog dar yra leidžiama kažkur tam tikrose šalyse naudoti produktus, kuriuose yra asbesto, tačiau tai neturi būti Tačiau leidimai buvo išduoti iki 2005 metų. Manau, kad ta medžiaga, pavojinga medžiaga, asbestas turi būti labai tinkamai tvarkomi. Mes iš kai kurių šalių asbestą importuojame, ten galbūt kitaip su jo tvarkomasi. Na, o mes turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Kolega mūsų sakė apie tai kalbėjo ir turime tai aiškiai suvokti. Kaip jau mes ir minėjome, ponė pirmininkė, norėčiau dar kartą pasakyti, kad reikia rezoliucijos tekste padaryti tam tikrus techninius pataisimus. Yra įsivėlė redaktinių klaidų. Ar aš dabar turėčiau jas suminėti? Aš manau, kad e, jau tas pataisas visi yra gavę elektroniniu paštu. Du, tris žodžius reikėtų pakeisti ar juos įsakyti. I think that if uh, there must be some, uh, some solution on the Commission level, is, it must be done today. Aš manau, jeigu reikia sprendimo iš komisijos pusės, tai tą dėlėtų padaryti šiandien. a separate vote. Yeah? No? No, he, he can explain. Okay, yeah, I, I just clarify what you, what you, what you asking for and I... Ką tik pasitikslinau ir manau, kad dabar galime pasiaiškinti tos klausimus ir balsuoti dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Ponas Bauvis. Tiesiog noriu patvirtinti, ką sakė ponas Sakonė. Visi mes gavome tuos nedidelius pakeitimus, mes jiems pritarėme, taigi balsuokime dėl viso dokumento iš esmės. To... Gerai. Taigi nebebūtina daryti jokių kitų pareiškimų, visi esate informuoti, frakcijos buvo gavusios tuos nežymius pakeitimus, taigi dabar galime balsuoti dėl žodinio klausimo ir vėliau balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Taigi, pirmiausia, balsuosime elektroniniu būdu. Na, be. Nebalsuosime elektroniniu būdu. Kas už žodinį klausimą? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ir kas už rezoliucijos pasiūlymo projektą pakeista? Ar mums reikia? Andrėjas siūlo balsuoti elektroniniu būdu, taigi taip ir balsuokime. Everybody had voted. Everybody has voted. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už, 4 susilaikė, niekas prieš. Aš sveikinu poną Sakonį. Norėčiau paminėti Jums tvarkaraštį. Turbūt balandžio pabaigoje arba gegužės mėnesį šis klausimas bus pateiktas plenariniam posėdžiui. 15 punktas. Dabar svarstysime jį. Aplinkos komiteto delegacijos į Stambulą, į penktąją pasaulio vandens konferenciją ataskaitą. Norėčiau suteikti žodį dalyvavusiems forume, kad jie pasidalintų savo įspūdžiais. Pirmiausia, Kristina Gutierės Kortinės, kuri buvo delegacijos vadovė. Pone, ar jūs pasirengusi pasisakyti? Jeigu taip, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. spaudoje, žiniasklaidoje apie šį forumą buvo plačiai kalbama. Tačiau man kyla klausimas, o kam tas forumas iš tiesų pasitarnavo, kokia buvo jo nauda, e, ar tikslai buvo pasiekti. Panašus forumai vyksta, už kuris juose visada figuruoja UNESCO ir jungtinės tautos ir kitos organizacijos, kurios tvarko vandens reikalus, juos sprendžia. Tikslas buvo, ko gero, pagerinti prieigą prie vandens visiems žmonėms, visoms šalims ir visuomenėms, kad būtų galima sklandžiau pasiekti tūkstantmečio tikslų. Na, taip pat tuo pat metu turi vykti keitimasis patirtimi ir nuomonėmis tarp įvairių šalių atstovų dėl galimų sprendimų. Klausimas būtų toks, kur tokiuose renginiuose būna ministrai, ką jie veikia, nes jau būtent ministrai priima svarbiausius sprendimus. Mes priėmėme rezoliuciją, kurią patys pasiūlėme ir norime, kad vanduo būtų paskelbtas kaip viena iš žmogaus teisių, prieiga prie vandens, kad būtų paskelbta kaip viena iš žmogaus teisių. Žurnalistai reagavo taip, šis principas nebuvo pripažintas, tad renginys yra nenaudingas. Na, o problema buvo štai kokia. Aš savo nuomonę norėčiau su jumis pasidalinti. Jeigu tik 29 šalis remia idėją, kad prieiga prie vandens būtų įrašyta iš tarp žmogaus teisių, o Kanada yra ta šalis, kuri yra prieš tą pasiūlymą nusistačiusi, gali kilti visokių klausimų. Pavyzdžiui, kodėl klausimas, o kodėl Kanada taip nepritarė tokiam siūlymui. Aš manau, kad jeigu mes turėtume visi vieną ir tą patį tikslą, tikslą, kad ši teisė būtų įtraukta į žmogaus teisių sąrašą, tai būtų puiku, bet taip nevyko. O šiaip tikslų, aišku, turime visą sąrašą. Buvo priimta puikiai rezoliucija Europos parlamente. Tačiau galėtume kelti klausimą, kodėl ne visi pritarė prieigai prie vandens ir, ir laikymo prieigos vandens viena iš žmogaus teisių. Kanados atstovai štai mums sako, kad jeigu prieiga prie vandens ir kokybiškas vanduo yra žmogaus teisė, jeigu šalyje įvyks potvinis ir tuomet kaip pavadinti tą dalyką, nuo kurio šalis nukentėjo. šalis turi imtis atsakomybės pačios aprūpindamos geriamų vandenių savo gyventojus. Norėčiau priminti, kad Ispanijos šiaurėje, iš kur aš esu, kai būna potviniai, kai gausiai lyja, vanduo kelia rūpeščių, nes vandens valymo įrenginiai nespėja vandens valyti. Ir čia turime kelti pačius įvairiausius klausimus, turime apie visus šios aspektus mąstyti, diskutuoti turime labiau pabrėžti tai, ką mes vadiname e, pri, žmogaus teisė, ar prieiga prie vandens yra tikrai žmogaus teisė. Tai vienas dalykas. E, dar vieną idėją paskelbė Europos parlamento atstovai. Buvo turimas bendras tikslas. Žmogaus teisės, mes sakėme, neturi būti kažkas, kas egzistuoja kažkokiame vakume. Tai yra tie dalykai, dėl kurių gyvendinimo įsipareigoja valstybės, nes priešingų atveju viskas lieka tik tušči, tušti žodžiai. Reikia, kad šalis įsipareigotų įdėkti tokias sistemas, kurios padėtų piliečiams būti apsaugotiems. Reikėtų, kad šalia tų visų deklaracijų vyktų teisėkūros darbas, kad būtų priimamos priemonės kurių dėka būtų galima tą, tą žmogaus teisės įgyvendinti, kad jos praktikoje šalyse būtų gyveninamos. Aišku, problema yra sudėtinga. Ja reikia analizuoti, nes yra visa eilė teisėkūros dalykų, baudžiamųjų tam tikrų aspektų. Pavyzdžiui, ką darome e, tais atvejais, kai užteršiamos upės, kas turėtų būti laikomas atsakingu. Yra visa eilė teisės aktų, kurie turėtų būti uh, įgyvendinti ir tai yra puikus teisės aktai. Jie kai kurie egzistuoja ne tik ES, bet ir už jos ribų. Man atrodo, tai yra labai svarbus dalykas. Buvo prisimintos ir kitos, kitos temos, kurios taip pat yra nepaprastai svarbios. Na, reikalai pajudėjo, galime sakyti taip. Pastebėjome ir kai kuriuos smulkius konfliktus dėl uh, vandens išteklių tarp atskirų valstybių. 60 procentų e, upių eina valstybių sienomis. Tos, kurios yra žemupyje, pasinaudoja vandens ištekliais ir nuo to kenčia aukštupiuose esančios valstybės. Mes su Portugalija, pavyzdžiui, esame susidarę su, su, susitarimu šiuo klausimu ir to susitarimo laikomės, kad būtų galima E, vandens išteklius pasidalinti tolygiai, teisingai. Turkijoje egzistuoja kitų problemų. Jie, pavyzdžiui, nesutarė regisi su Sirija. Na, netrukus užbaigsiu pasisakymą, sako kalbėtojas. Kokių dar buvo svarbių temų? Vyko darbinis posėdis kuris man atrodė tikrai svarbus. Buvo kalbama apie UNESCO nuveiktus darbus. Buvo atlikta tikrai fantastiškų dalykų, siekiant išsiaiškinti, kokios problemos pasaulyje yra aktualiausios. Pirmiausia, buvo pastebėta, kad trūksta infrastruktūros, teisės aktų, e, žmonių švietimo programų ir, aišku, finansinių išteklių. Taigi tai buvo tos diskusijos, kur mes aktyviai dalyvavome, kur kalbėjome taip pat be kitako apie privačius vandens išteklius ir valstybinius vandens išteklius, viešuosius vandens išteklius. Kalbėjome apie rezoliuciją, kur minėjome, kad reikia pasiekti šioje srityje reikiamos pusiausviros. Reikėtų, kad būtų vykdoma tinkama kontrolė. Jeigu egzistuoja kažkokia privati vandens tiekimo sistema, viešasis sektorius turėtų galėti ją kontroliuoti. Mano kolega geriau žino šią temą ir galėtų daug daugiau apie tai pasakyti. Profesinės sąjungos mano, kad vandens tiekimas turėtų būti valstybinis reikalas. Tačiau, aišku, privataus sektoriaus įmonės taip pat čia turi turėti savo vietą. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, dėl kurio buvo pakankamai sunku sutarti tarp parlamentarų mes kalbėjome apie solidarumą. Aspektas susijusi su vandens paskirstimu, nes solidarumas yra tas principas, kuris turi būti išlaikytas. Tai yra esminis dalykas toms šalims, kurios turi dalintis tam tikros upės tiekme. Pavyzdžiui, gazos, ruožo, Sirijos e, zona taip pat turi šitų problemų ir tos problemos ten turi būti sprendžiamos. Spręsime ir toliau kelsime šio solidarumo klausimus. Norėčiau pasakyti, kad pasikeitimų įvyko, kad suvokimo atsirado daugiau, yra vis daugiau ir daugiau šalių, kurios nori e, savo gyventojams tiekti kokybišką vandenį. Moterų vaidmuo taip pat buvo keliamas kaip vienas iš svarbiausių klausimų, kalbant apie vandens valdymą, vandens išteklių valdymą valdymą. Mes kalbėjome su moterimis iš Meksikos, jos pateikė įdomių idėjų. Tačiau turėčiau savo pasisakymą užbaigti čia, kad kolegos galėtų šį beitą pridėti. Užbaigsiu pasakydama, kad svarbu kovoti, kad vandens išteklių nepritrūktų ateityje. Europai reikia dažniau grįžti prie šio klausimo kad galėtų pasakyti savo nuomonę ir kad prieiga prie vandens būtų užtikrinama kaip viena iš svarbiausių žmogaus teisių. Ačiū. Thank you very much indeed, uh, Mr. Roberto Musacchio. Ačiū. Ponas Roberto Musacchio. Cristina ci ha detto molto e bene, colgo anche l'occasione. Labai ačiū. Daug ką norėčiau pasakyti. Pirmiausia, Kristinai ačiū už tai, kad puikiai vadovavo mūsų delegacijai. Beje, delegacija atliko puikų darbą. Beje, yra ataskaita ir visiems kolegoms patarčiau jį perskaityti. Atrodo, kad tas e, raportas, tas ataskaita labai įdomi. Atstovaujama buvo daug šalių, atstovaujama daug pilietinės organizacijos, e, pilietinių organizacijų, sakykime, 150 Italijos piliečių atvyko, jie dalyvavo civilinės visuomenės forume, pilietinės visuomenės forume, kuris vyko šalia oficialių renginių. Taigi laiko nešvaistėme, padirbėjome šauniai. Kristina ką tik minėjo, kad vis tik tais galutinis formo rezultatas nebuvo sėkmingas. Bent jau, kai skaitome Italijos spaudą, tai gali susidaryti toks įspūdis. Nebuvo deklaracijos, pagal kurią vanduo būtų žmogaus teisė. Problema yra štai kokia. Jeigu sakome, kad vanduo yra teisė, tai reikia tą teisę konkretizuoti ir mes neturime tinkamų instrumentų, kad galėtumėm tą padaryti. Kodėl neturime? Todėl, kad šis formas yra savanoriškas form, formas. Įvairios struktūros, kurios buvo sukurtos net, net vadovaujant e, jungtinėms tautoms, yra privačios struktūros, jos, jų darbas yra grindžiamas savanoriškų principų. Nereikia kartoti 92 metų klaidos, kada Rio de Žaneiras e, viršūnių susitikimo pasaulio metu su, sukūrė konvenciją dėl dykumėjimo, tačiau nieko nepasakė vandens klausimu. Taigi šis forumas buvo labai kritikuojamas, būtent dėl to kritikuojamas buvo, kad viskas vyko per privačias struktūras ir ši konvencija, kuri buvo priimta, tikrai neturės tokio paties atgarsio kaip kitos. Jeigu tai būtų klimato klausimai, tai galime tada eiti per jungtinės tautas. Mes labai norėjome, kad apie vandenį būtų diskutuojama Kopenhagoje, kai vyks e, konferencija klimato klausimais. Apie tai reikia Kopenhagoje kalbėti, tai yra toks mūsų vienas iš reikalavimų, iš pirmųjų reikalavimų. Kitai tariant, kai tik aptarinėjami klimato klausimai, reikia liesti ir vandens klausimą. Būtinai reikalingas protokolas skirtas vandeniui ir būtinai reikalinga oficiali institucija, kuri funkcionuotų taip, kad kai yra priimami kokie nors sprendimai, tie sprendimai galėtų konkrečiai veikti. Tai yra teisė, o jeigu tai yra teisė, tai ją reikia padaryti konkrečiai, ją reikia padaryti realią ir prieinamą. Tai yra visiškai būtina ir e, teisė, kadangi be vandens neįmanoma gyventi. Tačiau kol kas struktūrų nėra, kurios padėtų tokius ir panašius pasiūlymus įgyvendinti. Taigi dar kartą ačiū Kristinai, padarėme nemažos pažangos ir dar kartą norėčiau visus paraginti labai perskaityti tą ataskaitą. Ačiū kitas delegacijos narys, ponia Alasander. Prašom. Aš taip pat norėčiau pasisakyti ir pridurti keletą žodžių prie to, ką jau sakė mano kolegos. Aš irgi manau, kad mūsų delegacijai ten dalyvauti buvo labai naudinga, buvo daug naudingų ir įdomių dvišalių kontaktų užmėgsta dalyviai tikėjosi, kad parlamentas sureaguos į kai kurias temas, į kai kurios klausimus mes gynėme rezoliucijoje kai kuriuos e, išsakom, e, išdėstytus punktus. Europos parlamentas taip pat prisidėjo prie didžiosios peticijos, kurią e, inicijavo parlamentas. Ta peticija buvo skirta vandentiekiui plėtoti. Taigi mums kaip parlamentui buvo iškeltas didžiulis iššūkis. Mes labai norėjome, kad tas klausimas būtų keliamas vien, e, pirmos, tarp pirmųjų klausimų - prieiga prie vandens, vandens valymas ir panašiai. Mes norėjome, kad būtų didinamos lėšos, kurios leistų e, lengviau tvarkytis su vandens klausimais. Kitai kadencijai taip pat galėtų būti įdomu sužinoti tai, kad mes susitikome su atsakingais e, už ataskaitą asmenimis iš E, jungtinių tautų, iš UNESCO, kurie dirba e, su hidrologinė jungtinių tautų pro, pro, programa. Iš tiesų ateityje reikia peržiūrėti, kaip vyksta, e, tų formų vyksmą, kaip jie vyksta, reikėtų pertvarkyti tą vyksmą kad viskas vykstų griežčiau, kad formuose vykstančios diskusijos būtų įvairesnės, kad daugiau žmonių finansuotų tokius renginius. Viskas yra labai gerai, tačiau tuo pačiu reikėtų e, eiti ir prie to, kad tos diskusijos būtų griežtesnės ir labiau apriemintos, sakykime taip. Prieiga prie vandens ir vandenbalą yra pagrindiniai elementai, kalbant apie klimato kaitą, tas buvo labai aiškiai pasakyta forumo metu. Ir labai aiškiai matėsi, kad parlamentarai iš Latino Amerikos šalių aiškiai suprato, ką norėjo pasakyti Europos parlamentas. Mūsų siunčiama žinia buvo puikiai suprasta, reikėtų sustiprinti tą teisę prie, prieigai prie vandens, teisę į vandenbalą. Ir reikėtų labai konkrečiai apie tai išnekėti Kopenhagoje. Kontaktai, kuriuos galėjome užmėgsti, ypatingai tie kontaktai, kuriuos užmėsgėme su profsąjungomis, yra labai naudingi ir svarbus. Taip pat nereikėtų pamiršti ir ekonominės bei finansinės krizės aspektų. Ta krizė labai įtakoja šį klausimą, labai įtakoja įmonės, kurios privatizavo prieigą prie vandens, sakykime, Jungtinė karalystė prieš 20 metų tą padarė, o e, tai labai neramino darbuotojus. Taigi kėlėme klausimą, kaip piliečiams galime užtikrinti prieigą prie vandens. Tokios gilios įmonių krizės metu įmonių, kurios e, užsima vandentvarką, nes juk vanduo tai yra viešasis turtas. Valdžia privalo teikti vandenį. Šalia to egzistuoja privačios kompanijos. Ir jos dabar jau atsiduria aklavietėje ir nebegali savo atliekamų e, užduočių įvykdyti. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kuris mums labai padėjo viso, posėdžio, viso forumo metu ir mus labai palaikė diskusijose. Ačiū. Dėkoju, ar dar norės kas nors prisidėti prie diskusijų. Jeigu ne, norėčiau padėkoti poniai Gutierės Kurtinės, poniai Ajala Sander ir kitiems delegacijos nariams, kurie dalyvavo šiame svarbiame forume. Ir dabar pereikime prie paskutinio šios dienos darbo tvarkės punkto. Taip, paskutinis punktas. Tai yra mokslo ir technologijų galimybių įvertinimo darbo grupės pristatymas. Ir pristatymą padarys ponė Doret Korbei. Prašom, ponė. Dank u wel, eh, eh, voorzitter. Ik zal het eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Tai yra mūsų paskutinis posėdis, tad pasitengsiu savo klausimą pristatyti greitai. Tie iš kolegų, kurie ankstesnę kadenciją yra dirbę parlamente, žino, kad stoa yra tam tikras kinder surprizas. Prasme, daiktas, kurio viduje gali rasti kitą daiktą. Prieš dviejus su pusę metų buvo sakoma, kad stoa perėjo jau, pergyveno tą kinder surprizo vadinamąjį laikotarpį, paskui buvo peržiūrėti darbo metodai ir to pasiekmė buvo tai, kad kai kurie projektai sėkmingai buvo pradėti įgyvendinti, konkrečiai aplinkos saugos, veikatos apsaugos ir maisto produktų saugos srityje. Čia norėčiau trumpai pasisakyčiau klausimu, na, apie šių projektų turinį labai detaliai nekalbėsiu. Manau, kad jūs galite šio pavudžio informaciją rasti patys o projektų detalus aprašymas yra sto metiniam pranešime išdėstytas. Jūs, man atrodo, gavote šį dokumentą kiekvienas į savo darbo kabinetą, o aš pasakysiu keletą pastabų. Buvo atlikta keletas studijų šiais pastaraisiais metais. Pirmiausia, vadinamųjų convergent technologies rytyje. Tai yra viena iš įdomiausių studijų, kurias man teko skaityti, gali kilti klausimas, kas atsitiks, kas turi atsitikti tada, kai susitinka skirtingos technologijos, tai yra biotechnologijos, genų manipulacija, pavyzdžiui, ką tai reiškia žmonėms, ką tai reiškia visuomeniai. Aš manau, kad pranešimas yra tikrai labai įdomus, siūlyčiau jį visiems paskaityti, diskusijos buvo tikrai labai įdomios. Ir dabar praėjus dviejams su pusę metų aš galiu jums tik rekomenduoti susipažinti detaliai su tuo pranešimu. Jis yra labai įdomus, o siūlomos temos yra labai aktualios. Galiausiai, STOA ėmėsi ir kitos iniciatyvos, buvo kalbama apie rezistenciją antibiotikams. Mes žinome, kad tai e, tampa didžiulę problemą. Kai kuriuose šalise antibiotikai vartojami pernelyg dažnai tiek žmonėms, tiek gyvūnams, tiek medicinėms, tiek veterinariniams reikmėms ir tai gali sukelti problemų. Čia vėlgi buvo parengtas, kaip jau sakiau, labai įdomus pranešimas, rekomenduoju jums jį perskaityti. Buvo parengta ir visai lė kitų planų ir projektų, kurie dar nėra užbaigti. Global Human Health pirmiausia taip pat farmacinių įmonių mokslo tyrimų darbų kalendorius. Buvo, kalbama, buvo keliamas klausimas ir apie tai, kaip galėtų prisidėti administracijos struktūros prie to, kad tos kompanijos dirbtų sklandžiau, kad dirbtų labiau visuomenės labui. Aišku, galima visada kelti klausimą, ką gali nuveikti politikai, kad, pavyzdžiui, retos, ypatingai retos lygos ar apskritai kokios nors kitos lygos būtų geriau gydomos. Taip pat buvo pasiūlyta eilė projektų aplinkos saugos, transporto ir energetikos srityje. Bus, buvo kalbama apie bus energetikos sistemą. Mes žinome tą mūsų ambicingą tikslą 2020-2020. 20 procentų atsinaujančių energijos išteklių, 20 procentų sumažinti CO2 išmetalus 2020 metais. Kaip to pasiekti, to šį klausimą sprendžia. Įdomios informacijos e, galima rasti to atliktuose darbuose. Lygiai taip pat dėl transporto. Buvo iškelta visa eilė iššūkių. Human Enhancement yra ta tema, kuri buvo įtraukta į sto darbo atvarkę. Rie Omenroiten stebi šio klausimo nagrinėjimą. Tikslas yra pagerinti žmonių sveikatą, e, smegenų funkcijas, Manau, kad daug kas šios rytyje gali būti nuveikta pirmiausia e, gydimo vaistais pagalba. Tačiau čia vėlgi iškeliamos ir moralinės problemos. Tie klausimai taip pat turi būti traukti mūsų darbo atvarkė, kaip tą siūlo padaryti stoa. Gyvūnų gerbuvis, tvari to plėtra, e, sveikatos reikalai ir maisto saugumas, genetinis testavimas ICT vaidmuo sprendžiant klimato reikalus, keitimasis taršos kvotomis vaidmuo, užtikrinant geresnę aplinkos saugą, taip pat yra vieni iš tų klausimų, kurie sprendžiami. Taigi to nuveikė didžiulį darbą per šios pastaruosius metus ir manyčiau, kad jie gali pagristai jausti pasitenkinimą atlikę puikų darbą. Stoa grupė yra puikiai grupė, žinios, kurias to mums pateikia aplinkos saugos komitetų, yra strateginės reikšmės, kaip ir kitiems be kitako komitetam šiame parlamente. Manau, kad yra dar ir tokių dalykų, kurie yra tobulintini. Pavyzdžiui, to dar nėra optimaliai panaudojama struktūra. Manyčiau, kad mokslo tyrimų integravimas į įvairių parlamentinių klausinių sprendimą nėra pakankamai įtrauktas, integruotas. Andrejs Vikman ir aš mes atstovaujame aplinkosaugos komitetui šioje stoa grupėje. Manyčiau, kad mes turime imtis gerinti santykius tarp šios struktūros ir kitų kolegų, tačiau praktiškai ne visada tai labai lengvai vyksta, nes turime visą eilę pamastymų šią temą. Reikėtų, kad tuo pranešimai, kurie yra politinės svarbos dokumentai, pavyzdžiui, rezistencija antibiotikams, kad tie pranešimai būtų teikiami kompetentingiems komitetams. Man atrodo, tai būtų esminis dalykas panaudojant stoa kompetenciją. Taip pat reikėtų su stoa renkti metinius susitikimus. Jie turėtų būti rengiami parlamentarams patogiausių metų. Yra labai aukšto lygio mokslininkų, kurie pasisako tose posėdžiuose, tačiau parlamentarai dalyvauja negausiai, reikėtų tą situaciją ištaisyti kitos kadencijos metu. Na, aplikosaus komitete tai yra mano paskutinis pasisakymas. Leiskite padėkoti pirmininkui už tą dviejų su pusę metų darbą, dėkoju kolegoms už puikų bendradarbiavimą ir aišku esu jūsų paslaugoms, jeigu turėtumėt pastabų ar klausimų susijusių su to darbo metodu. Dėkoju. Yeah, right. Dėkoju Jums. Tai buvo paskutinis klausimas. Ir kitas punktas yra 17 kiti klausimai, jeigu kitų klausimų nėra. Jeigu turite kažkokį asmeninį pareiškimą padaryti Europos priešiams, jeigu ką nors norite pasakyti, tai prašom tą padaryti. And to us. But... Dress <laughs> me. yeah. No, no, no. Uh, yeah. Yeah, I, I, it, it's, it's not the way of torture. I just, I just want to give you. Čia aš nenoriu jūsų visai kankinti, tiesiog suteikiu jums tokią galimybę. Turime gan daug laiko. Labai įtemptai dirbome, viską baigėme anksčiau negu planuota, taigi norėjau suteikti jums tokią išskirtinę galimybę uh, padaryti kokį nors pareiškimą, kuris galėtų būti įtrauktas į Europos parlamento šio komiteto archyvinę medžiagą. John Bowes, prašom. Uh, Pone pirmininkė, jeigu mes dabar prieartėjame prie mūsų posėdžio formalaus uždarimo, tai reikėtų pasinaudoti galimybę ir pažymėti, kad baigėsi ne tik ši sesija, ne tik komiteto posėdis, bet ir šį kadenciją. Norėčiau padėkoti Jums kaip pirmininkui už Jūsų pirmininkavimą, už tai, kad mes saugiai pasiekėme šios kadencijos pabaigą. Aš žinau, kad egzistuoja tam tikri spaudimui buvo daromas spaudimas jums kaip pirmininkui, ne tik Europoje, bet ir jūsų pačio šalyje. Ir tai, aišku, gali nutikti visiems iš mūsų. Taigi norėčiau Jums padėkoti ir padėkoti Jūsų vicepirmininkui ir sekretoriato darbuotojams, ypač vicepirmininkui, už jo pirmininkavimą tuo metu, kai jūsų nebūdavo. I, I, um, since, so in a, in a sense... Turiu pasakyti, kad uh, tai ir mano paskutinis posėdis turbūt uh, šiame parlamente šioje kadencijoje, paskutinis oficialus posėdis. Dirbau čia dešimt metų. Taigi norėčiau padėkoti savo kolegoms kad jie buvo tokie puikūs kolegos. Iš tiesų dirbome konstruktyviai, buvo malonu dirbti komitete ir tikrai mums pavyko pritarti svarbiems dokumentams dėl ryč, dėl klimato kaitos. Svarstame didžiulius dokumentų paketus. Ir mums kaip komitetui tikrai pavyko Norėčiau padėkoti nariams, patarėjams, padėjėjams, vertėjams, visiems kitiems darbuotojams, kurie pasirūpino mūsų darbu. Iš tiesų yra labai daug žmonių, kuriems norėčiau padėkoti. Ir dėkoju visiems labai nuoširdžiai ir kolegoms, kurie tęs darbą naujos kadencijos metu. Linkiu viso ko geriausio sveikatos, malonaus darbo. Ačiū, John. Ir jums taip pat linkiu viso ko geriausio. Gydo Sakonė. Adesso faccio io come prima ha fatto. Na, kaip tą jau padarė kolega John Bowis, norėčiau pasakyti, kad galiu tik pritarti tam, ką jis sakė. Iš pradžių jis sakė, na gerai, tvarkoj dėl tos rezoliucijos, dėl asbesto, o aš tą padarysiu dabar, tvarkoj. Nenorėčiau, kad dabar imtume visi verkti, gailėtis praeitų dienų, tam tikrame amžiuje taip gali nutikti, kai graudulys sukyla greitai. Tačiau manyčiau, kad baigėme juokus, tiesiog norėčiau pasakyti, kad ir aš užbaigiu savo Europos parlamentaro karjerą. Leiskite padėkoti jums visiems, visiems, kurie prisidėjo prie mūsų darbo. Jums, ponė pirmininkė, jūsų pradžia pirmininkavimo nebuvo lengva. Pasakykim tai atvirai. Nelabai lengva buvo perimti šias pareigas ir aš mačiau, kad jūs stengiatės dirbti subalansuotai. E, per tuos pastarosius porą metų mes tikrai šauniai padirbėjom, mums pavyko. Mes priemėme teisės aktus susijusius su kova su klimato kaita, jūs pasitelkėte visą savo diplomatijos patirtį ir be to mums tikrai būtų buvę žymiai sunkiau. Manau, kad mes sumušėme rekordą teisės aktų prieimimo. Tad dėkoju visiems darbuotojams, visiems kolegoms, sekretoriatui, kuris nuolatos dirbo labai efektyviai. Maničiau, kad dar vienas dalykas turėtų būti pasakytas. Tiesiog neužbaigsime savo posėdžių vien padėkomis norėčiau paminėti vertėjų darbą, nes jų darbas yra esminis, na bent jau man, nes aš angliškai nesuprantu nei žodžio. Manau, kad jų darbas bent jau man buvo tikrai lemiamas. Na, moku vieną kitą žodį angliškai, tačiau, na, Man dabar jau tapo aišku klimato paketo anglų kalbos terminologija. Tačiau, be, jeigu to nemokėčiau, būtų tikrai sunkiau, pavertėjai būtų iš vis sunku. Kris Deivis, prašau žodžio, prašau. Labai trumpai, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėkų ir prie pasveikinimų darbuotojams, vertėjams. Norėčiau padėkoti jums ypatingai. Žinau, kad jūs turite stiprią savo nuomonę, savo poziciją, kartais ją išreikšdavote. Ir aš džiaugiuosi, kad per du su pusę metų jūs niekarto neprisijungite prie Caroline Jackson. Netgi priešingai, sakyčiau, jūs labai gerai dirbote, siekdamas sažiningumo, teisingumo ir siekdamas teisingai atstovauti šiam komitetui, nepaisydamas savo politinės priklausomybės. Taigi norėčiau Jums už tai padėkoti. Labai ačiū dabar Karl Schlitter. Aš taip pat turiu pasakyti, kad jūs mus išgaznote pačioje pradžioje, mus žaliuosius, bet jūs tikrai buvote teisingas ir aš labai džiaugiuosi jūsų pirmininkavimo laiku. Pone Bauvis, jūsų kalba buvo puikia ir aš jai pritariu. Okay. Hans Blokland, and Dagmar. Hans Blokland ir Dagmar. Er, eh, eh, Dėkuoju. Man taip pat tai yra paskutinis posėdis. Po penkiolikos darbo metų Europos parlamente aš kaip gydo ir John palieku šį komitetą. Turiu pripažinti, kad tie pastajai penki metai buvo įdomiausi iš visų penkiolikos. Darbo atlikome labai daug, priemėme tikrai daug teisės aktų. Manau, kad šiuo požiūriu aplinkosaugos komitetas tikrai pasirodė puikiai. Turėčiau pasakyti, kad tie du su pusę metų jums pirmininkaujant galėjau nuveikti daugiau negu bet kada nors anksčiau. Dirbti čia buvo tikrai labai malonu. Man tikrai patiko atstovauti aplinkos apsaugos komitetui. Tada, kai turėdavau jūs pakeisti, kai jums tekdavo išvykti. Man taip pat buvo labai malonu dirbti su sekretorijatu, kuris visada buvo labai paslaugus. Dėkoju vertėjams už jų darbą, dėkoju e, visiems darbuotojams mums padėjusiems. Visada puikiai tarpusavį bendradarbiavom. Manau, kad aplinkos saugos komiteto vizitinė kortelė yra tai, kad mes dirbame harmoningai, kad visi kartu stengiamės mūsų aplinką padaryti pozityvesnę, saugesnę, švaresnę. Tai yra mūsų išeities taškas ir tai buvo visiškai akivaizdu visiems. Tikiuosi, kad manęs jums labai netruks, o jei pritrūktų, aš nelabai toli gyvenu, tad retkarčiais užsuksiu. Dėkui. Much, Hans Blokland, and, and Madam... Dėkuoju, Blogland. Dabar ponė Dagmar. Just... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Paprastai labai paisau etiketo ir turbūt neturėčiau kalbėti po koordinatoriaus pasisakymo, bet šiam padarysiu išimti. Kai žvelgiu į šalis, atrodo kaip iškasena. Iš tiesų, 15 metų dirbau šio komiteto koordinatorė. Penkerius pastarosius metus šias pareigas užėmė Guido, jis dirbo puikiai. Aš turbūt dirbsiu ir kitoje kadencijoje. Taigi aš grįšiu. Ir pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti. Žinoma, niekam nepatinka pokyčiai ir po pirmos kadencijos pusės pasikeitė pirmininkas ir Guido apie tai labai aiškiai ir atvirai kalbėjo. Taigi jūs, pirmininkė, labai gerai, labai skaidriai, labai sąžiningai dirbote. Ir aš turiu pasakyti, kad man tikrai labai patiko jūsų pirmininkavimo stilius. Negalima būtų jūsų kritikuoti dėl nieko, galima jūs tik pagirti. Ta reikia pripažinti. Aš norėčiau taip pat padėkoti ir vertėjams. Aš tikiuosi, kad su visais jais susitiksiu po rinkimų Liepos mėnesį. Tačiau turiu pasakyti, kad mes nelabai gerai pažįstame vieni kitus. Mes nežinome, kokie yra jūsų gyvenimo planai, ką jūs veikiate gyvenime plačiaja prasme. Nežinau, kas iš mūsų dalyvaus rinkimuose ir taip toliau. Aš žinau, kaip yra su Guido. Jis e, yra sakęs, kad turi kitą gyvenimą šalia Europos parlamento. Žinau, kad e, jis e, dirba ir Florencijoje. Aš galiu įsivaizduoti, kad jis yra puikus Europos parlamento atstovas, galėtų būti puikus atstovas Helsinkije, bet mes turėsime tai apsvarstyti vėliau. John Bowles taip pat seniai sakė, kad turi kitą gyvenimą. Kai kurie turbūt iš jūsų esate susipažinę su tokia fraze vienas, vieneri žmogaus gyvenimo metai prilyksta septyneriems šuns gyvenimo metams. Taigi aš norėčiau sužinoti, kiek darbo parlamente metų prilyksta žmogaus metams. Sakyčiau, kad proporcija yra dviguba. Aš um, nežinau, ar kiti žinote, kad Doret turbūt negrįš į parlamentą. Žinau, ką darys kiti. Žinau, kad Hans Blokland negrįš į Europos parlamentą. Taigi parlamentas bus kitoks. Ir darbas dėl to tikrai nepalengvės. Man tikrai labai patiko dirbti šiame komitete. Ne visuomet buvo paprasta, ne visuomet sutardavome net ir sudoret, bet buvo tarpusavio supratimas ir siekis siekti kompromisu tarpusavėje ir su kitomis frakcijomis. Dėl to darbas buvo išties malonus per pastaruosius keletą metų. Man jūsų trūks? Pusę septintos, kaip žinau, susirinksime. Turiu pasakyti, kad pavėluosiu šiek tiek, nes nežinau, kad 6.30 susitiksime. Jūs žinote, kaip vyksta darbas, koks yra šis komitetas. kaip sudėtinga kartais yra sudėti skirtingas dalis į vieną visumą. Atminkite tai, kuomet jūsų frakcijos diskutuos apie komitetus ir komitetų sudėtis. Iš tiesų, aplinkosaugos komitetas turi savo galių ir jis ne visuomet buvo labai mėgiamas politinėse frakcijose. Mes esame girdėję tokių gandų ir žinoma, tokie gandai sklinda ne iš Europos parlamento arba mūsų komiteto draugų pusės. Taigi išlaikykime tą savo bendradarbiavimo dvasę, o tiems, kurie negryž į parlamentą, noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad jūs žinote, kad egzistuoja gyvenimas ir šalia Europos parlamento. Uh, Labai ačiū visiems komiteto nariams norėčiau tarti keletą žodžių. Man ši patirtis buvo labai įdomi. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, už tai, kad pamokėte mane, kaip pirmininkauti aplinkosaugos komitetui. Aš buvau 2003 metais stebėtojas Europos parlamente. Tai buvo nuostabus patyrimas. Vėliau tapau vicepirmininku. Ir aš manau, kad tai yra mano, maniau, kad tai yra mano karjeros viršūnė. Vėliau gavau galimybę tapti šio komiteto pirmininku. Ir tuomet taip pat maniau, kad tai buvo mano karjeros viršūnė. Sakyčiau, kad tai beveik pačios svarbiausios pareigos, kurios, kurias kartais atlikau sėkmingai, kartais netaip sėkmingai. Manau, kad politinės karjeros metu susidurėme tiek su sėkmėmis, tiek su nesėkmėmis. Aš tikiuosi, kad grįšiu į parlamentą, tikrai pasistengsiu. Uh, Nemanau, kad tapsiu komiteto pirmininku. Jūs žinote, kaip sekasi mano partijai, žinote, kokie bus, kokios bus kvotos frakcijose, bet aš galiu pažadėti, kad jeigu būsiu išrinktas į parlamentą, stengsiuosi dirbti šiame komitete ir su visais jumis bendradarbiauti ir ateityje. Dėkoju dar kartą ir tikiuosi, kad susitiksime. Ir galiausiai norėčiau padėkoti Andres ir kitiems darbuotojams. Andres buvo mano angelas sargas, neįsivaizduoju, kaip būčiau be jo ir kitų darbuotojų išsivertęs. Taigi labai jums ačiū. Yeah. <laughs> Thanks, thanks to all of you. Thanks. Dėkuoju visiems. We have, we are going to have... Vyks koordinatorių susitikimas. Turime priimti keletą techninio pobūdžio sprendimų ir tikiuosi su visais pasimatysiu šį vakarą.